Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Pradėsiu mūsų posėdį. Jis tęsis posėdis, bet dar rytoj bus ir klausimai. Šiek tiek informacijos. Aštuntas punktas, ponės McIntyre, dėl euro apsaugos yra atidėtas. Tas pats pasakytina ir e, dėl devinto punkto. Šį rytą turėjome balsuoti dėl rezoliucijos dėl Romų padėties balsuosime 5 gruodžio per kitą lybę posėdį. Tad tokie pakeitimai darbo tvarkėje, jeigu pritartumėte, tai tada laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Dabar dėl kalbų šiandien nebus verčiama į ir iš suomių ir estų kalbų. Deja, taip yra. Ačiū už jūsų supratingumą. Jeigu sutinkate, galime patvirtinti mūsų ankstesnių posėdžių protokolus nuo 26 iki 30 gegužės, 6 ir 19 birželio, 27 birželio, 16 iki 18 rugsėjo posėdžių protokolus ir jeigu iki rytojus posėdžio pabaigos nebus prieštaravimų, mano paminėti protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar pereiname prie besitęsančių tarp institucinių dėrybų tiesiekuros procedūroje. Darbuotojų perkelimas įmonių viduje. Trialogas vyko vakar, suteiksiu žodį ponui Jekolino pristatyti jo rezultatus. Dėkuoju. Pone pirmininkė, iš tikrųjų taryboje vakar įvyko dialogas dėl e, šio dokumento, jame taip pat buvo kalbama apie sezoninius darbuotojus. E, taryba bando pasiekti kuo greičiau tarp institucinį susitarimą Vakarykštis susitikimas buvo vaisingas. Pavyko susitarti dėl kai kurių dalykų. Visų pirma, dėl nacionalinių planų eliminavimo. <clears throat> Toliau visas valstybės narės turės dalyvauti susitarant dėl vienodumo ir vienalytiškumo iš vienos teritorijos į kitą, perkeliant darbuotojus laikas, laiko tarpas sumažintas, dabar jisai šeši mėnesiai. Mes taip pat e, sutarėme dėl bendrų dėrybų, dėl e, šeimos narių pasilikimo mechanizmo Dabar žmonės, kurie siunčiami į kursus bei ekspertai gali atsivežti savo šeimas. Mm. Dėl judumo išlygų vis dar kalbama apie įvairius laikotarpius. Čia prireiks dar papildomo susitikimo su taryba. Atmetėme galimybę dėl pareiškimų, dėl nefinansinės atsakomybės apie darbuotoją, nes visą tai padarytų visą procesą pernelyg sudėtinga. Yra keletas liekančių problemų dėl e, verslo situacijos, bet e, jos yra neatspindimos sutartyje Kaip aš sakiau, procesas vyksta sėkmingai. E, mūsų šešėliniai pranešėjai, ponas Mulderis, e, ponė Argentinį suvaidino labai svarbu vaidmenį, kaip ir sekretariatas. Dar reikia padirbėti ties 14 straipsnių. Pane Jakonsari, e, kuri rengė pranešimą savo komitete vakar, <clears throat> paprašė kuo greičiau patekti galima kompromisą ir tada tai leistų mums užbaigti dėrybas dėl šio pranešimo iki Lietuvos pirmininkavimo pabaigos arba pradėjus pirmininkauti kitai valstybei, nariai, Tai reikštų, kad mes vasario ar kovo mėnesį plenarinėme posėdėje galėtume patvirtinti šį teisės aktą ir tokiu būdu e, galėtume e, užtikrinti, kad į e, ES darbo rinką galėtų atvykti trečiųjų šalių darbuotojai turintys tam tikras kvalifikacijas. Dėkuoju sako pirminkė, dabar dėl DFP, po to, kai įvyko balsavimas lybėje. Pereitą savaitę Strasbūrė buvo surinkti trialogai dėl trijų konkrečių reglamentų, O rytoj, e, tai yra kitą savaitę, bus dar du trilogai e, dėl e, prieglapščio fondo. Ir dar vieno reglamento. Susitikimuose pirmininkavo mūsų pirmininkas ir jis įsitikinęs, kad galima bus pasiekti rezultato laikantis e, pirmininkų sueigos nutarimų ir gairių. E, Libe komitete ketiname dėl dokumento balsuoti iki gruodžio pabaigos. Toliau darbo tvarkėje e, Lisabono sutarties įgyvenimas atsižvelgiant į Europos parlamentą pranešėjas yra ponas Melo. Jo kol kas nėra, jis pažadėjo būti 10 valandą. Tad e, mums teks e, palaukti jo ir dabar padaryti trumpą pertraukėlę. Keturių minučių pertraukėlę. Aš tikiuosi, kad jis atvyks laiku ir tada galėsime tęsti. take your seat, Mr. Mello. The reading exercise <laughs> for our colleagues is over. Labadiena. Dar kartą visiems pertraukėlę baigiame kolegoms ir ačiū už jūsų supratimą. Penktas klausimas. Lisabonos sutarties nuostatų dėl Europos parlamento gyvendinimas. Nuno Melo, e, nuomonės referentas, atsakingas komitetas AFKO, bet vakar aš supratau, kad trialogas dėl tyrimo orderio buvo baigtas ir jūs, kaip pranešėjas, norėtumėt turbūt pasakyti keletą žodžių tą temą taip pat. Todėl gal galėtumėt pristatyti e, dėrybų būklę e, informuokite mus apie naujausius pokyčius ir paskui pristatysite nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar buvo iš tiesų pasiektas susitarimas per trilogą dėl Europos tyrimų orderio. Jis be abejo labai svarbus. Jo dėka bus galima sukurti bendrą erdvę asmenų, prekių, kapitalo judėjimui, užtikrinant joje teisingumą. Tai bus teisingumo erdvė, kurioje e, nusikaltimų tyrimai, vadovaujantis abipusio pripažinimo principų, galės būti vykdomi skirtingų valstybių narių, nepažeidžiant pagrindinių laisvių. Be abejo, ta tema itin jautri. Vyko labai aktyvios darybos ir vakar buvo pagaliau pasiekta pabaiga per trilogą. Aš manau, kad tai yra labai gera naujiena, ypač mūsų komitetui. Ačiū. O dabar norėčiau, kad jūs pristatytumėt nuomonės projektą, kurį rengia Lybe AFKO komitetui dėl Lisabono sutarties nuostatų Europos parlamento atžvilgių. Pone pirmininkė, žinant, kad šis klausimas yra gana glaustas Aš pabandysiu tik pakartoti pasiūlymą, kurį išsakiau konstitucinių reikalų komitetui, e, atsakingam už šią temą. Aš pasiūliau, kad jie į rezoliucijos tekstą įtrauktų penkis pagrindinius punktus. Pirmiausia, reikėtų priminti, kad e, teisės aktų rengimo plenariniuose posėdžiuose suteikta parlamentui gale padidėjo po Lisabono sutarties. Taip pat parlamento galios išaugo bendrų sprendimų prieimimo požiūrių ir dabar atsirado daugiau e, teisės aktų, kurie yra priimami pagal įprastą teisėkuros procedūrą. Taip pat primename, kokiu padarinių e, turės pagrindinių teisų hartijos įtraukimas į Lisabono sutartį. Dabar pagrindinių teisų hartija, Europos pagrindinių teisų hartija tampa e, teisiškai privaloma visose valstybėse narise. Todėl, kai kalbame apie ES teisės aktų įgyventinimą, reikia nepamiršti šių pasikeitimų. Tokie yra pozityvūs posinkiai Lisabono sutartyje, bet dar Lisabono sutartyje ir, yra ir aspektų, kurie kelia nerimą. Ir jų požiūrį aš norėčiau išsakyti tris pasiūlymus. Visų pirma, prisiminkime, kad Lisabono sutartis Europos Sąjungai suteikia e, per Europos komisiją deleguotosius e, įgaliojimus, kurie yra priimami per teisės aktus ir Europos komisija dabar turi atskirti deleguotosius teisės aktus ir įgyvendinimo nuostatas. Būtina užtikrinti, kad e, teisės aktai būtų paskirstomi pagal rūšis vadovaujantis e, sutartimi. Be to, Europos parlamentas dabar tampa e, institucija, su kuria turi būti tariamasi priimant tarptautinius susitarimus, ypač kai jie yra susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Tai yra labai svarbi tema, nes išpildo spragą, kuri anksčiau egzistavo, čia pridurti nieko nebegalime pasakyti, nebegalime. Taryba aš skatinu E, organizuoti viešus posėdžius, ypač darbo grupių, pavyzdžiui, koreper posėdžius reikėtų e, atverti visuomeniai. Europos parlamento atstovų galėtų juose taip pat būti. O pirmadienį Europos komisija susitiks e, pagal institucijų visą lygiaverčio dalyvavimo įstatymo primimo procese nuostatas. Jeigu komitetas sutiktų, aš siūlyčiau, kad pakeitimų pateikimo terminas būtų gruodžio 17. Bet pirmininkė turi dėl to priimti galutinį sprendimą. Ačiū ponės Melau. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne. Jeigu ne, tada pakeitimo pateikimo terminas yra 17 gruodžio. O dabar perinam prie kito darbo atvarkės klausimo – Europos arešto orderio peržiūra. Pranešėja baronė Nela Latford. Kaip žinia, pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio priimtas 2002 metais buvo vienas svarbiausių teisės aktų e, teismų bendradarbiavimo būdžiamosiuose bylose srityje. Svarbiausias E, tai yra būdas įgyvendinti abipusio pripažinimo principą. Tačiau iškyla rimtų e, abejonių dėl šio mechanizmo efektyvumo, kaip jį bus galima įgyvendinti. Šis e, teisėkuros pranešimas turėtų pagerinti dabartinę teisės bazę. Suteiksiu žodį pranešėjai Latford, kuri pristatys savo teisėkurnės kai tik sukūrinį pranešimą, jo projektą, kuris yra rengiamas jos pačios iniciatyva. Žinau, kad šis projektas jau yra dabar išverstas į visas kalbas ir po to, kai jūs pasakysite, galėsime padiskutuoti. Uh, Ačiū pirmininkė ir dėkoju, kad uh, manęs palaukėt. Ar jūs sakėte, kad nebuvo išversta visas kalbas? Aš maniau, kad išversta. Taip, pirmininkė sako, yra išversta. Aš nesupratau ir šiek tiek susijaudinau, sako pranešėja. Labai ačiū už man suteiktą žodį. Džiaugiuosi pristatydama Jums e, savo pranešimo projektą, kuris e, gimė per labai e, konstruktyvų e, bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Kaip jūs sakėt, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad e, ir toliau šiame procese mes glaudžiai bendradarbiausime. Mums prieš akis yra pateiktas e, gana kuklaus dydžio e, pranešimo projektas, šiek tiek daugiau negu penki puslapiai plus priedas, memorandumas. Mes bandėme įtraukti visas aktualias problemas, kurios iškyla Europos arešto orderio požiūriu. Aš e, atkreipiu dėmesį, kad 2002 metų Europos arešto orderio dokumentas e, yra e, šio mano pranešimo pagrindas ir labai gerai, kad jame yra nustatyta ekstradicijos ir pasidavimo procedūros. Bet vėliau reikia pasakyti, kad įgyvendinant šį 2002 metų sprendimą iškilo nemažai problemų. Kai kurios iš jų yra susijusios labai konkrečiai su pagrindų sprendimu. Ir tos problemos iš esmės e, susijusios su prastu įgyvendinimu Šiame pranešime mes tiesą sakant apie tai nekalbame, mes tikimės, kad Europos komisija per teismo uh, E, įgaliojimų keitimo mechanizmą 2014 metais tą klausimą išspręs. Mes e, kalbam apie tai, kad ES nusikalstamo teisingumo erdvė yra nevienodai išsivyščiusi skirtingos ES dalyse. Kad antro puslapio e, ketvirtame punkte yra išvardinta dešimt susirūpinimą keliančių klausimų. Ir aš pirmiausia norėčiau paminėti, kad trūksta aiškaus pagrindo atmesti artėjantį Europos areščio orderį, e, pagrindžiant tai e, galimų žmogaus teisų pažeidimų. Esmė yra ta, kad į valstybės narės šis pagrindų sprendimas jau yra perkeltas ir e, kai kurios valstybės narės viduje yra priėmusios dar sprendimų, bet e, bendros Europos Sąjungos tokios padėties, bendro tokio vaizdo trūksta. Taip pat e, mes pabrėžėme, kad trūksta E, vienodų sprendimų dėl Europos areščio, arešto orderio, ypač kai kalbame apie abipusio pripažinimo instrumentus, priemonės dėl e, veiksmingų bendradarbiavimo. Kitas dalykas, mes matome kad reikia e, peržiūrėti Šengeno informavimo sistemos ir Interpol įspėjimo sistemas. E, kol kas tos peržiūros nėra padaryta ir mes e, turime suprasti, kad Europos arešto orderis ir SIS sistema yra labai glaužiai susijusios. Dabar Europos arešto orderis yra tarsi išimtas iš Šengeno informacijos sistemos. O kas atsitiks, jeigu Europos arešto orderis apskritai bus atmestas E, jeigu nors viena valstybė narė e, atsisakys jį atmesti, bet jis išliks kaip Schengeno informacijos sistemos neatskiriama dalis. Yra daug būkštojančių dėl tokios galimos padėties susidarimo. Kitas dalykas, kaip žinia, neproporcingai e, gali būti Europos areštio orderis vartojamas smulkių nusikaltimų atveju. E, Ir tokiais atvejais gali būti e, pažeistos piliečių teisės e, dėl e, sulaikymo be arešto orderio. Ir tai sukurs papildomą naštą ir pareikalas papildomų išteklių iš valstybių narių. Penktas dalykas. Nepakankamai aiškiai yra apibrieštas nusikalstamo tyrimo organizavimo tikslas – Apie tai yra kalbama pagrindų sprendimo pirmajame straipsnėje. Vietoj to, kad įtariamieji būtų persekiojami e, prieš teisminėme etape, aš čia kalbu apie prieš teisminį Europos arešto orderą, orderį, o ne po to, kai jų teismo sprendimas priimtas, e, tokiais atvejais turime suprasti, kad Europos arešto orderis EAO būtų naudojamas e, pažeidžiant teisės nuostatas. Savo pranešimo šeštajame punkte kalbu apie teisminės administracijos kaip termino neaišku apibrėžimą. Ir dėl to tarp valstybių narių yra taikomi labai skirtingi darbo metodai, e, e, bilinėjimasis tyrimai yra organizuojami skirtingai Junknės karalystės aukščiausiasis teismas yra priėmęs e, vieną iš sprendimų susijusių su šiuo punktu prieš Lietuvą, pažeidžiant mano nuomonę nuostatas. Aš e, taip pat turiu pasakyti, kad e, teisingumo te, deramo teismo sprendimo neprieimimo atveju arba neteisingo sprendimo prieimimo atveju turėtų būti numatyta kompensacija. Žinau, kad yra buvę tokių atvejų Junktinėje karalystėje ir Belgijoje, kai valstybė narė neapsijima atsakomybės už padaryto žalos kompensavimą. Turėtų būti numatyta griežta atsakomybė už tokį piknaudžiavimą. Ir dar turime kalbėti apie per daug ilgą prieš teisminio sulaikymo trukmę. Europos Sąjungoje, e, skirtingose valstybėse narėse e, ta trukmė ženkliai skiriasi. Apskritai tokia priemonė turėtų būti taikoma tik tada, kai nėra jokių kitų priemonių, bet e, atrodo, kad jie yra naudojamasi per daug dažnai. Kitas dalykas, turime kalbėti apie labai prastas sulaikymo įstaigų uh, areštinių sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad tai taip pat turi įtakos Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonių efektyvumui. Ir paskutinis punktas, kurį aš išskyriau kaip didžiausią problemą, tai yra ES teismų bendradarbiavimo ir abipusio pripažinimo priemonių e, nederamas pritaikymas arba jų nepritaikymas. Kaip jau sakiau, e, kito puslapio pirmoje pastraipoje prisimename, kad šiame pranešime mes neturime kalbėti apie neteisingą įgyvendinimą. Mes kalbame apie vairias e, įgyvendinimo e, procedūras. Šis pranešimas yra rengiamas savo iniciatyva ir jame mes kreipiamės į Europos komisiją, kad valantų sutarties 82 straipsnių būtų pateikti teisėkūriniai pasiūlymai, kuriuose būtų sprendžiamos mano įvardintos problemos. Ir jos nėra tiesiogiai susijusios su įgyvendinimu. Ir pirmiausia, mes turėtume numatyti privalomą arešto orderio suteikimo atmetimą, atsisakymą jį suteikti, jeigu yra grėsmė, kad bus pasisto žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Vakar vakare buvo pasiektas susitarimas tarp parlamento ir tarybos dėl Europos tyrimo orderio. Ir darant parlamentų įspaudimą buvo pasiekta, kad Europos uh, tyrimo orderio požiūriu būtų numatyta galimybė atmesti tokio orderio suteikimą ar atsisakyti suteikti tokį orderį, kai iškyla grėsmė, kad bus pažeistos pagrindinės teisės. Manau, kad tai gali būti geras precedentas, kuris turėtų atsispindėti ir arešto orderio atveju ir abipusio pripažinimo priemonėse. E, prisiminkime, e, kad maždaug prieš metus buvo iškelta viena byla Rumunijoje ir buvo atsisakyta suteikti arešto orderį, nes trūko konkrečių teisinių nuostatų. Jeigu mes šią problemą e, ištaisytume, e, dinktų labai svarbi problema. Dėl proporcingumo patikrinimo mes e, vykdančioje valstybėje kol kas e, to E, nesvarstėme. Europos tyrimo orderio atveju e, proporcingumo, tinkamumo taikyti orderį klausimas yra numatytas. Europos arešto orderis, manau, turi per daug svorio, nes e, tada sakome, kad kitos priemonės tarsi neegzistuoja. Arba, pavyzdžiui, jeigu jos egzistuoja kaip Europos priežiūros orderis. Tai e, valstybės narės jų tiesiog nenaudoja. Dar vienas dalykas, kurį e, išskyriau, man atrodo, kad reikėtų standartizuoti konsultavimosi procedūrą, kad valstybės narės galėtų keistis informaciją apie e, sprendimų vykdymą. E, ne tik, kai kalbama apie EAO, bet ir stengiantis užtikrinti pasirengimą teismo nagrinėjimui. Europos arešto orderis kartais e, E, proceso tyrimo procese yra pasitelkiamas per anksti. Dar norėčiau išskirti vieną dalyką susijusiu su EAU. E, ta priemonė e, turi labai svarbę precedento vertę. Manau, kad reikėtų numatyti standartinę tvarką, kada Europos arešto orderis turi būti patvirtintas, jie išduodančios valstybės prokurorų ir teismų administracijų. E, teismų administracijos, kaip sakiau, apibrėžimą reikia sutvarkyti, jis nėra aiškus, čia jau darosi labai techninė ta diskusija, aš per daugiau tai nesivelsiu. Taip pat kalbame, kad reikia užtikrinti e, kompensavimo teisės e, tais atvejais, kai su žmonėmis yra elgiamasi neteisingai. Kai kuriais klausimais mes prašysime Europos komisijos teisėkūrinių pasiūlymų. Toliau mes norėtume, kad būtų reguliariai peržiūrėti nepanaudoti EAO, galbūt pagalvoti reikėtų, kada juos e, verta nuliuoti. EAO turėtų būti išimtas iš Schengeno informacijos sistemos ir Interpolo. Mhm. Bent jau e, tada kai yra priimtas abipusis pripažinimas dėl sprendimo, tada turime reikalauti ir abipusio pripažinimo dėl atėmimo. Visos ES teisingumo priemonės turi būti e, proporcingiau suderintos. Europos priežiūros orderis, pagrindų sprendimas dėl e, e saliginio sulaikymo, e, kalinių perdavimas, finansinės nuobaudos. Iki šiol visos šios priemonės yra naudojamos nepakankamai. Mes turėtume pasirūpinti, kad EAO būtų aiškiau e, apibrieštas, kad aiškiau žinotume, kada jį galima naudoti. Dar kartą pakartoju kompensavimą už e, teisingumo e, neteisingą pritaikymą. Valstybės narės ir komisija turėtų bendradarbiauti stiprindavos kontaktinius tinklus tarp teisėjų, prokurorų ir kriminalinės teisės e, specialistų, nes kol kas mes apie juos vis pamirštame. Tai palengvintų e, Europos arešto orderio e, procedūrų sureguliavimą. Mes turime kalbėti apie kokybišką teisingumą. Nebūtų labai protinga švarsyti pinigus, švaistyti pinigus, ypač dabar kai e, Europos arešto orderio e, procedūra būtų tvarkoma ne taip, kaip reikia. E, teisininkai, teisėjai ir prokurorai turi geriau bendradarbiauti, nes dabar, atrodo, mums trūksta gerai kvalifikuoto personalo. Kitas dalykas, turim kalbėti apie dermą finansavimą tokių instancijų kaip Europos teisėjų mokymo tinklo, uh, Taip pat turėtume kalbėti apie galimą Europos arešto orderio teismų ar teisėjų tinklą. E, ir lygiai taip pat būtų gerai, jeigu atsirastų advokatų, gynėjų tinklas. Visa tai būtų naudinga. Aš norėčiau, kad darbas būtų vykdomas gal mažiau formaliai, maždaug, mažiau per institucijas. Uh, bet e, kad mes rastume būdų, kaip paremti e, tuos žmonės. Taip pat turėtume kreiptis į Europos komisiją, kad ši paragintų valstybės narės pagerinti sulaikymo įstaigų sąlygas. E, Europos parlamento darbo taisyklės riboja pranešimų e, dydį. Tam tikras ženklų skaičius turi būti numatyt, yra numatytas ir mes turime jo laikytis, todėl aš turėjau čia ir baigti savo dokumentą. Toliau periname prie priedo, kalbame apie konkrečią form, formulę, kokios rekomendacijos gali būti pateiktos teisėkūriniam pasiūlymui. Ir aš labai mielai išklausysiu šešėlinių pranešėjų komentarų. Uh, kurie man labai padėjo. E, Pateikimų pateikimo terminas e, yra kitas penktadienis, o e, svarstysime sausio mėnesį. Dėkuoju, ponė Latvard. Pradėsime dabar diskusiją. Noriu paprašyti pasisakinėti, kiek galima glausčiau, atsižvelgiant į tai, kad 11 val. turime pradėti balsavimą. Pirmiausia, šešėliniams pranešėjams suteiksiu žodį, paskui kitiems komiteto nariams ir galbūt paskui, jeigu norės, komisijos ir pirmininkiančio šalies atstovams. APP frakcijos e, šešėlinį pranešėją tuoj pakviesiu pasisakyti, bet prieš tai pasakysiu, kad ji parengė puikų pranešimą, išryškino problematiškiausius klausimus, apie kuriuos mes diskutavome, kai aptarinėjome Europos arešto orderį. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad e, bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir tarpusavio pripažinimo srityje tai vienas iš svarbiausių dokumentų bet mes matome, kad įgyvendime šio dokumento yra tam tikrų spragų, yra spragų suprantant šį instrumentą. Aš e, pritariu tam sąrašui, kuris čia buvo pateiktas. Matome taip pat, kad e, siūloma atlikti vadinamai proporcingumo testą. Aš sakyčiau, kad reikėtų kalbėti apie dvigubą testą. Taip pat manyčiau, kad labai svarbios yra nuostatos dėl galimybių atmesti arešto orderį. E, labai svarbu taip pat e, užtikrinti tinkamą e, kvalifikaciją ir profesionalų rengimą, tačiau tuo pat metu turime neįsileisti per nelik į smulkmenas kūdikio draugę su vandeniu neišmesti, neišpilti ir ką mes besiūlytume, tai jokiais būdais neturi sumenkinti šios priemonės, šio instrumento. E, iš tikrųjų reikėtų atsargiai pamastyti apie tai, ką galėtume geriau padaryti ir, žinoma, paraginti ir teisminės institucijas ir valstybės narės apskritai prisimti savo atsakomybę už tinkamą e, šio dokumento įgyvendimą. EPP vardu tiek aš galėjau pasakyti. Dabar noriu steigti žodį kolegiai šešėliniai pranešėjai iš kitos frakcijos. Mm, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Latvart už jos pranešimą. Jis yra labai išsamus. Tarp pranešėjų tarpe buvo tikrai nemenkas sutarimas dėl klausimo, kokios yra Europos arešto orderio taikymo problemos. Norėčiau paminėti, nenorėčiau minėti ir kartoti visų tų problemų ir iššūkių kylančių su to Europos arešto orderio taikymu, viskas yra išsamei išdėstyta pranešime, tačiau norėčiau paminėti esminę principinė problema. Europos arešto orderis egzistuoja nuo 2002 metų ir beveik nuo pat pradžių šiuose rūmose nuolat kalbėjome apie to arešto orderio įgyvendinimo problemas. Tačiau iki pačių dienų niekas nepasikeitė. Mes ir toliau diskutuojame apie tas problemas, apie tai, kad jis yra taikomas pernelyg neteisingai, kad e, procedūros užtrunka pernelyg ilgai ir panašiai. Viskas yra išdėstyta pranešime, aš nenoriu to kartoti. Man kyla sunkumų dėl pačios procedūros, kaip mes toliau dirbsime, kaip mes pakeisime situaciją, nes diskutuojame jau ilgiau kaip dešimtį metų E, dėl tų pro, gyvenimo problemų. Ar valstybės narės ne, nelinkusios teisingai gyveninti to orderio, ar jos yra tiesiog nepajėgios, nemoka jo taikyti teisingai, kokių komisija galėtų, kokias galėtų panaudoti e, spaudimo priemonės, kad e, situacija pasikeistų. Ir kitose srityse, pavyzdžiui, vakar jūri komitete diskutavome apie Europos advok... Europos prokuratūra. Ir buvo išreikšta nuomonė, jog reikia geriau koordinuoti baudžiamojo persekiojimo veiksmus. O kalbant apie procesinę teisę, kalbant apie uh, kaltinamųjų ir liudininkų teisės, mes nesilaikome tokio požiūrio. Todėl man kyla klausimas, e, nors ir suvokiame problemą, ką darome, kad būtų taikomos tinkamos procedūros, kad pagaliau išspręstume tą problemą. Ir kai kalbama apie Pandoros skrinios atvirimą, man kyla klausimas, kasgi tuo blogiausiu atveju apskritai vyktų. Sakoma, jog visi sutarė dėl to, jog ši priemonė gera, tačiau tuomet visi turėtų suvokti, kad jis turi ir turėtų būti suinteresuoti geresniu to instrumento taikymu. Dėl to man keistoka ši diskusija ir šiandieną iki šiol neturime problemos sprendimo ir pranešimo pirmoje dalyje e, kalbama apie E, suderinus su kitais šešėliniais pranešėjais, kalbam apie tuos dalykus ir reikia dar apsvarstyti šį punktą ir jį galbūt kažkiek pakoreguoti. Argentinį. Ačiū poniai Sipel, dabar ponės Argentinį. Ačiū ponė pirmininkė. Kalbėsiu Niderlandų kalbą. Esu labai patenkinta Europos parlamento priemonėmis, e, pateikiant ponios Latvart pranešimą. Nors tikrai užtruko nemažai, kol Europos parlamentas sėdo ir pareiškė, jog Europos arešto orderis turi daugybę trūkumų ir mes negalime būti tikri, kad įtariamieji bus, su jais bus tinkamai elgiamasi. Prieš keletą metų su vienu Niderlandu kalbėjau, e, buvau Lenkijoje, e, tai buvo Olandas, Niderland, Niderlandų pilietis, kuris buvo e, išteisintas e, Lenkijoje, jeigu tai nebūtų įvykę, tuomet jisai ko gero būtų turėjęs, būtų buvęs sulaikytas aštuoniems mėnesiams labai blogomis sąlygomis. Dėl to yra labai svarbu tinkamai taikyti tas mūsų numatytas procedūras ir taisyklės. E, žmonės, kurie yra sulaikomi mėnesių, mėnesiams, aštuoniems ar dar ilgesniam laikotarpiui, nebegali e, palaikyti ryšio su savo šeima, jiems yra po to sunku sugrįžti atgal į įprastą gyvenimą. Taigi mums reikia e, už, užkirsti tam kelią. Mums reikia atsižvelgti į žmogaus teisės, mums reikia turėti omenyje, kad ne kiekvienoje valstybėje narėje ir ne kiekviename kalėjime ir ar sulaikymo įstaigoje yra deramai laikomasi žmogaus teisų. Taip pat labai svarbu e, išanalizuoti baudžiamąją teisę susijusias e, savokas, pavyzdžiui, dėl kalinių perdavimo iš Niderlandų į Švediją. Mm Niderlanduose kai kurie tos apibriešties aspektai yra ne, nepripažįstami ir dėl įvairiausių teisinių skirtumų susiduria, skirtingos valstybės narės susiduria su didelėmis problemomis. O, taip pat ir teisinė pagalba visoje Europos Sąjungoje yra labai svarbus aspektas reikia sudaryti sąlygas visiems proceso dalyviams e, pasinaudoti teisininkų, advokatų, gynėjų paslaugomis. Taigi pranešėjos dokumentas tikrai labai svarbus. Mums reikėtų dar daugiau dėmesio sutelkti į įtariamųjų poreikius, į proporcingumo principą. Ir dabar yra, žinome, kad kyla problemų dėl e, apeliacijos teikimo. Ir reikia e, taip pat užkirsti kelią tam, kad įtariamieji nebūtų be reikalo ir pernelyg ilgai laikomi e, kardomajame sulaikime ir e, ypač jeigu kalbame apie užsienio pilietį, e, kuomet manoma, daroma tokia prielaida, kad jisai gali pabėgti ir dėl to ilgą laiką turi būti sulaikomas, laikomas e, tikrai negeromis sąlygomis, bijant, kad jisai nepaliktų šalies ir kad nebus nuteistas. Ponas Kirkhopė. Uh. Dėkoju. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Latvard. Puikiai atlikus darbą. Be jokios tai labai svarbi priemonė, jokios abejonės. EAO, e nepaisant e, jo trūkumų, yra labai svarbus e, instrumentas. Jis daugeliu atveju leido paspartinti ekstradicijos procedūras. Sparta tokiais atvejais yra labai svarbus dalykas, taigi ekstradicijos procesas dabar sutrumpėjo kartais nuo 18 mėnesių iki kelių savaičių. Ir svarbus dalykas mums yra pripažinti šio instrumento sėkmę. Taip, kai kuriuos trūkumus galime anksčiau pastebėti, kažką anksčiau pakeisti ir taip toliau. Tas tiesa. Bet e, e, mes dabar užsiimame būtent tuo e, labai aiškiai peržiūrėti tam tikrus elementus, pranešėja tą ir padarė ir numatyti tas vietas, kurias galėtume patobulinti. Aš ir pats matau kai kurias spragas, kurias reikėtų užpildyti. Ir pirmiausia, proporcingumas. Mums reikia, peržiūrint šį dokumentą, numatyti proporcingumo nuostatą. E, e kai kurių nusikaltimų rūšių apibrieštys, kurios nurodytos, leidžia skirtingose valstybėse skirtingai traktuoti tas nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, sukčiavimas, fraud, gana abstrakčiai gali būti traktuojamas. Bet e, žinoma, sprendimą dėl proporcingumo e, turi atlikti vykdančioji institucija. Ir e, kol kas bent jau tai gerai neveikia. Nėra dar kol kas tam tikrų tinkamų apribojimų dėl galimo piknaudžiavimo. Taip pat reikia tam tikrų saugiklių dėl ekstradicijos. Taigi, man atrodo, yra sričių, kur be jokios abejonės reforma yra reikalinga. E, regis visi mes e, daugiau ar mažiau vienodai įvardėm tuos dalykus, e, pranešėjai irgi dar daugiau sričių paminėjo. E, bet turime klausti savęs, ar tikrai įvyksta reforma, kurios mes prašome. E, mes turim pavyzdžių, kai arešto orderis e, buvo naudojamas už menkus nusikaltimus, persekojant čia aiškiai proporcingumo principas, pažeidžiamas taip pat reikia užtikrinti, kad jeigu kyla susirūpinim dėl žmogaus teisų pažeidinėjimo, tada EAO neturėtų būti priimamas. Na ir e, galimybė e, pasinaudoti teisinę pagalbą taip pat yra didelė problema. E, aš manau, kad ir vykdančioje, ir išduodančioje valstybėse tokia pagalba turėtų būti užtikrinta. Taigi, ponė, pirminkė, atrodo, jau ketinate išjungti mano mikrofoną ir todėl baigiu. Aš apskritai turiu pasakyti, kad pritariu pranešėjai ir e, remiu jos pasiūlymus dėl esminių ir svarbių reformų šiame dokumente. E, mūsų parlamentui tenka prievalė užtikrinti, kad mes ne tik toliau EAO remtume, bet ir užtikrintume, kad e, pakeisime jo nuostatas, kad jis gerai veiktų ateityje. Allereerst wil ik eh, de rapporteur ontzettend bedanken. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą pranešimą ir puikų bendradarbiavimą. Vyko labai nemažai bendrų posėdžių, kuriuose nagrinėjome šią problemą. Aš esu labai patenkintas pranešimu. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmojoje dalyje pirmoje pastraipoje yra rašoma, kad e, pagrindų sprendimo tiesioginis taikymas turėtų būti e, įmanomas. Tai reiškia, jog e, gali įvykti ir taip, kad žmonės e, gali turėti skirtingų poreikių ir, ir gali taip, taip įvykti, kad vis dėlto bus numatytos skirtingos priemonės ir procedūros užsitęs. Dėl to reikia daryti skirtumą tarp trumpalaikių veiksmų, pavyzdžiui, pirmojoje instancijoje ir kitų teismo procesų, kurie ilgiau užtrunka Taip pat mums reikia stengtis, kad nekiltų konfliktų, nebūtų pažeidžiama žmogaus teisų konvencija. Proporcingumas taip pat labai svarbus e, principas, tai yra prašymą teikiančios valstybės, to prašymo teikimo proporcingumas. Tačiau reikėtų išsiaiškinti, ką E, daryti tais atvejais, kai tyrimas vyksta neproporcingai ir kokias išvadas reikėtų daryti. Čia kol kas tekstas šito neanalizuoja. Standartizuotos procedūros yra taip pat svarbus elementas, skamba gražiai, tačiau galbūt verčiau, e, reikėt, verčiau būtų turėti e, kažkokią veiksmingą tinklą, bendradarbiavimo tinklą, kuriame žmonės galėtų efektyviai bendratarbiauti, dirbti kartu. Uh, thank you. Uh, ideally, I'd like to... Ponas Brons, um, idealiam gyvenime aš norėčiau, kad neliktų to Europos arešto orderio, bet uh, taip neįvyks, tad būkime pragmatiški ir bandykime jį reformuoti. Um, reikia pasakyti, kad uh, Velso ir Anglijos uh, teismai iki arešto orderio, e, nuspręsdami dėl ekstradicijos, e, turėjo būti įtikinti, kad yra iš tikrųjų rimti pagrindai atsisakyti jį vykdyti. Dabar jau atsiranda naujų pagrindų, tokių kaip žmogaus teisės ir taip toliau. Aš dėl to apgailestauju. E, pone Latvart, kiek aš supratau, sako, kad e, Europos arešto orderis e, yra panaudojamas uh, ieškant ne nusikaltelių, bet liudininkų. Uh, čia taip pat sakoma, kad iki teisminis sulaikimas panaudojamas kaip pirmoji priemonė vietoj to, kad būtų naudojamas kaip paskutinė priemonė, išnaudojant visas kitas. Tai taip pat yra blogai. Reikia taip pat skirti, ar kas nors yra ekstraduojamas iš savo šalies į kitą, ar yra gražinamas į savo valstybę. E, buvo paminėta, kad Europos tyrimų e, orderio dėrybose dėl jo pasiektas susitarimas, aš iš esmės pasakyčiau ir prieš tokį dokumentą. E, bet jeigu jau taip yra, tai tada aš manau, kad e, visais atvejais e, prieš išduodant Europos arešto orderį reikia žiūrėti, kad buvo įvykdytas Europos tyrimo orderis. Aš taip pat turėčiau tam tikrų e, pastabų dėl tų skaičių, kurie pateikti išnašoje. Nina atmal kellimą ta qabli billi nirringrazzja lill-rapport. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms ir pranešėjai už jos pateiktą dokumentą, kuris yra man labai svarbus, ypač dėl to, kad mes svarstome jį šiandieną, kai gausime naujų priemonių sąrašą, E, tai yra priemonių, kurių ketina imtis komisija. Europos tyrimo orderis yra atskleidžia, kaip sudėtinga yra bendradarbiauti valstybėms narėms tarptautiniu mastu, sprendžia, e, e, tyriant baudžiamasias bylas. E, e, Ir e, be abejo, šis orderis yra tam, tai reiškia tam tikrą ankstesnės senosios sistemos revoliuciją. Tačiau aš noriu pritarti kolegams, kurie prieš tai kalbėjo, kad yra įgyvendinimo problemų. Prieš tapdama šio parlamento nare, aš atstovavau e, Maltos e, vyriausybei ir mes teisingumo teisme ir nuolat iškildavo klausimų susijusių su e, tomis problemomis, kaip būtų galima apibriežti smulkius nusikaltimus ir stambius nusikaltimus. Dėl to tikrai reikia reformų, mums reikia e, geriau taikyti proporcingumo sąlygą, kaip kolega Kirkhop sakė. E, yra ir daugiau problemų, kurias reikia išanalizuoti ypač kai kalbame apie teisingumo vykdymą aukų atš, atšvilgių, kaip derama elgesi su jomis, mes matome, jog ne visuomet yra tinkamai taikomas tas teisingumas. Ir e, mano, taip pat aš turiu klausimą pranešėjai. Ir galbūt mums verta bus apsvarstyti tai ateityje. Be abejo, turbūt neverta prašyti, e, reikalauti pagrindų sprendimo esminės peržiūros. E, tačiau aš manau, kad dabar mes turime sąlygas, ypač po to, kai įsigalioja Lisabono sutartis, ištamiau padiskutuoti tai, šis, šį sprendimą. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū dabar kreipiuosi į komisiją, ponas Olivietel. Labas rytas, porius ir ponai. Europos komisijos vardu pirmiausia noriu padėkoti baronieniai Lutford už e, parengtą teisės akto e, pranešimo projektą savo iniciatyvą dėl Europos arešto orderio, kaip Europos komisija, e, ką sakė EAO vertinimo ataskaitoje, kurio išvaidos didelė dalimi E, išlieka aktualios, ypač kalbant apie proporcingumo, taikymo proporcingumo klausimą. E, reikia taip pat teikti statistiką ir galvoti apie e, nukentėjusiojų procedūrinių teisių. Europos komisija mano, kad AO pagrindų sprendimas yra vienas iš sėkmingiausių Europos baudžiamosios teisės sprendimų. Nuo 2010 metų e, Europos komisija stengiasi pagerinti procedūrinės teisės, taip pat sprendžia ir Europos arešto orderio e, procedūrų pagerinimo procedūrą. Mes kreipiamės į tarybą ir e, taip pat mes užtikrinome, kad būtų lengviau tą e, teisės aktą pritaikyti. Šiandien Europos komisija svarsto procedūrinių teisų klausimą, taip pat ir Europos areštio orderio procedūrų pažeidimų keliamas problemas. E, greta e, abipusio pripažinimo priemonių, tokių kaip pagrindų sprendimas ar Europos priežiūros orderis, apie kurį kalbėjo baroninė Lutford, E, mes suprantame, kad šis teisės aktas, jeigu bus įgyventas valstybių narių, prisidės e, prie e, prieš teisminio sulaikymo sutrumpinimo. Sistema pastaraisiais metais patobulėjo, ypač kalbant apie proporcingumą. Mes akivaizdžiai matome, kad padėtis geresnė, nes vis mažiau yra teikiama nusiskundimų, 2014 metais Europos teisingumo teismas e, šių priemonių požiūrių pradės dirbti e, visą teisų pagrindų, visapusiškai. Europos e, komisija yra dėkinga Libė komitetų šį pranešimą ir mes jo išvadas laiko aptarsime. Ačiū. Jau. Ačiū. Nematau pirmininkančios valstybės atstovų. Kažkaip jie nori pasisakyti. Tada kreipiuosi vėl į ponę Liutford. Much, And... Um, Dėkui, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi e, tą paramą, kurią išgirdau iš šešėlinių pranešėjų. Pastaruoju metu tikrai dirbame kaip viena komanda. E, taip pat e, mums padeda ir personalo atstovai dirbantis šitoje srityje. E, su ponė Sipil teko dirbti ir mm, rengiant direktyvą dėl teisės į advokatą ir e, iš tikrųjų mes esame pasiryžę kai kuriuos e, dalykus išspręsti. Tarkime, tokie dalykai kaip galimybė pasinaudoti teisininko parama išduodančioje valstybėje. Ponios Sipul paramos dėka yra dabar sprendžiami, mes taip pat e, sugebėjome e, išryškinti proporcingumo testo būtinybę, taip pat patobulinome pagrindus e, atsisakyti vykdyti orderį, kai kyla problemų dėl uh, žmogaus teisų pažeidinėjimų. Ir savai mes suprantame, kad e, bandėme užpildyti spragą susijusią su procesinėmis teisėmis. Tiesą sakant, e, aš e, pati rengiau pranešimą dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu. Nors tas dokumentas gal buvo tikrai pernelyg ilgas Taigi esame jau ir praeitie nuveikę nemažai, e, jeigu to nebūtume padarę, tai nebūtume šiandieninėje padėtyje. E, aš e, suprantu iš visų pasisakiusiųjų, kad mes nesiekėme eliminuoti Europos arešto orderio, o tik tai norime jį patobulinti ir pagerinti jo įgyvenimą. Sureaguosiu į tai, ką sakė panas Dijon. Pirmoji pastraipoji, aš čia noriu paaiškinti, aš e, sakau, kad mes norime čia, šiame pranešime, kalbėti apie tas problemas, kurios atsiranda įgyvendinant pagrindų sprendimą, bet Čia turiu galvoje, kad toli gražu ne visada laikomasi, pažiūrėjau, nusatytų laiko terminų. Tai yra įgyvendinimo dalykas ir jokių e, teisėjų, kurios pakeitimų čia nereikia. Tiesa yra tai, kad e, šio pranešimo projekte konkrečiai neįvardyjama, ar teisėkuros sprendimai turėtų būti įgyvenami perrašant per pagrindų sprendimą ar kitomis priemonėmis, e, užtikrinančias, pavyzdžiui, procesinės teisės, ar panaudojant tam tikras uh, horizontales priemonės, kurios būtų taikytinas kitiem e, ir kitiems abipusio pripažinimo dokumentams. E, keletas kolegų paminėjo, kad e, egzistuoja vadinamoji Pandoros skrynios problema, jeigu atversite iš esmės visą dokumentą, tai tada E, yra tam tikrų rizikų, pavyzdžiui, kad bus sugrįžta prie e, senojo stiliaus ekstradicijos sistemos. Taip, kai kurios valstybės narės, kuriuos šiandien nevardinsiu, e, galbūt turės spręsti, ar prisijungti prie to instrumento taikymo, jeigu jisai būtų perrašytas. E, mes turime apsispręsti dėl to, kaip mes tokią reformą galėtume įgyvendinti. E, aš specialiai čia pasisakau gana abstrakčiai, kolegos galbūt norės sukonkretinti tuos dalykus. Uh, Bet man atrodo, kad svarbiausia yra įvardinti problemas, kurias reikėtų spręsti, o ne tą formatą, kokiu būdu tai padaryti. Keletas dar, e, e, dar, dar keletas dalykų. Aš dėkoju komisijos atstovai už pastabas, e, tesnės pagalbas pasiūlymas, kurio aš smulkmeniškai nesu mačiusi. Kiek suprantu, E, kalba apie tai, kad teisinė pagalba turėtų būti jau suteikiama e, baudžiamojo proceso pačioje pradžioje. Aš nežinau, ar tai gali būti taikytina ir Europos arešto orderio atveju ir e, kaip bus teisiškai atstovaujama kitomis aplinkybėmis dar yra neaišku, bet aš manau, kad ta direktyva susilauks pakankamai daug reakcijos ir komentarų. Aš asmeniškai manyčiau, kad uh, E, komisija verčiau susitelktų ties e, sulaikymo sąlygų pagerinimo problema, nes tai iš tikrųjų yra vienas iš svarbesnių elementų įgyvendinant Europos arešto orderį. E, tikrai nenorėtume, kad e, sulaikytieji pagal Europos arešto orderį labai prastomis sąlygomis turėtų praleisti įkalinimo įstaigoje labai ilgą laiką. Na ir dar vienas dalykas. Akademinio pasaulio atstovai, kurie komisijos prašymų rengia savo ataskaitas dėl europinės pridėtinės vertės, e, aišku, dirba šitoj e, srity, nes visais iš jų man yra pavykę dar susitikti. E, aš jau pasinaudojau e, jų e, mąstymo, pamastymų rezultatais e, ir ketinu iš tikrųjų atsižvelgti į jų pareikštas ataskaitas. Ponas Kirkopas sakė, kad labai svarbu mums žinoti, ar iš tikrųjų tos reformos, kurių mes reikalavome, bus įgyvendintos. Aš manau, kad ir šešėliniai pranešėjai ir uh, Ir aš pati e, tikrai sieksime, kad taip ir įvyktų. Žinoma, nuo, e, priklausome nuo to, ar būsime išrinkti vėl ar nebūsime. Mes e, žiūrėsime, ar taip įvyks. E, Žinoma, mes visų pirma reikalavome, kad veiktų komisija, bet e, antra vertus e, yra ir valstybių narių, vidaus reikalų ir teisingumo E, institucijas, kurios taip pat turėtų veikti. Jeigu komisija neveiks, tai tada mes kreipsimės ir į valstybės narės. Reikia užtikrinti, kad žmogaus teisės e, būtų gerbiamas e, ir čia mums gynybinė, gynybinės pozicijos laikytis nederėtų. Aš manau, kad komisija privalo išgirsti parlamentą šiuo klausimu. Dėkoju, poniai Latford kaip jūs jau paminėjote, pakeitimų teikimo terminas baigėsi gruodžio 6 dieną, taigi laiko nedaug. Baigime dabar šio klausimo aptarimą ir pasirenkime balsavimui. Po poros minučių pradėsime. Kas nori išeiti iš salės, gali tai padaryti dabar. Prašyčiau visus tuos, kurie nenorės balsuoti, išeiti iš salės. Norėčiau tęsti balsavimą. Du klausimai. Du, klaus, du, dėl dviejų klausimų balsuosime. Visų pirma, E, pirmiausia, Anteja McIntyre pranešėja e, Periklės 2020 programa. Mainų pagalbos ir mokymo programa skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo. Dėrybų komandai vadovavo pranešėja, jai pavyko pasiekti pas susitarimą su taryba ir pranešėja pasiūlo balsuoti dėl kompromisinio teksto Iš karto, ar norit kažką pridurti, ponė Makintai? To... Nemanau, kad reikia ką nors daug pasakyti. Noriu tik padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams šiuo klausimu. Labai svarbu, kad šis klausimas būtų patvirtintas, nes programa turi būti pradėta įgyvendinti sausio mėnesio. Todėl mes labai stengiamės pasiekti susitarimą. Visi pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, taryba, e, komisija pritarė šiam kompromisui. Ir aš dabar siūlau balsuoti dėl kompromisinio teksto iš karto viso. Ir kas dabar bus už, kas prieš, susilaikę, e, akivaizdžiai priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Taigi, visi balsavo už. Sveikinu ponę Makintają. Aš tik vieną dalyką norėčiau pridurti. Esu nepaprastai dėkinga jums visiems už balsavimą. Bet uh, Galbūt būtume, būtų įmanoma šį klausimą įtraukti į plenarnio posėdžio darbo tvarkę. Reikėtų tuo pasirūpinti. Mes turėtume daryti spaudimą, kad e, programa nebūtų e, suspenduota. Buvo pasakyta, kad viskas yra susiję su lingvistų e, peržiūra. Pažiūrėsim, kiek tai pavyks padaryti. Ačiū, ponė Makintaja. Jau sakiau, kad iš ryto, kad du darbos klausimai. E, Tai yra kitas ponios Makintaja pranešimas ir nacionalinių Romų strategijų gyvenimas yra atidėti. Ir tada iš karto perinam prie 2017 metų 124 EB tarybos sprendimo panaikinimo dėl Euratomo. Koordinatoriai dėl šio klausimo sprendė rugsėjo 17 dieną. Buvo nuspręsta, kad bus taikoma supaprastinta procedūra, todėl galime iš karto balsuoti. Vienas, vienkartinis balsavimas dėl rekomendacijos projekto. Pakeitimų nėra, balsuojame dėl rekomendacijos. Kas už? Man buvo patarta, ką tik, kad geriau balsuotume elektroniškai. Pradedame balsuoti. I close the Close the vote. Baigiame balsuoti. 37 už, 39 balsavo iš viso, 2 e, susilaikė, akivaizdžiai priimta. Galutinis balsavimas dėl teksto. Pirmininkė sako, kad nereikia balsuoti, viskas šis klausimas <laughs> išspręstas. Ačiū šiandienai. Ačiū kolegos. Vienuoliktasis darbo atvirpės klausimas. Ar jau svečias atvyko? Mes galime toliau tęsti. Kolegos, prašau, išeikite iš salės, jeigu norite tyliai ir leiskite mums toliau dirbti.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 Kolegos, Kipre dingusių asmenų klausimas e, visuomet e, labai rūpėjo Libe komitetui. Šiuo klausimu mes jau parengėme rezoliucijas 2007 ir 2008 metais, o 2011 metais atitinkama deklaracija patvirtino visas parlamentas. Pernai gruodžio mėnesį Libė narių delegacija, vadovaujama mūsų pirmininko Lopes Aguilar, apsilankė Kipre ir galėjo pasikeisti nuomonėmis su Kipro Respublikos atstovų rūmų pabėgėlių ir asmenų gyvenančių izoliuotose vietose dingių bežniuose patekusių nelaimės nuolatiniu komitetu. E, šio komiteto <laughs> pirmininkė Kukuma. Kutra atvyko čia. Komitetas nusprendė pirmininkę pasikviesti į Briuselį į mūsų komitetą ir pristatyti šio humanitarinio klausimo dabartinę būklę. Žodį suteikiu Jums. Ja, proedre, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Libe komitetui už tai, kad suteikė man galimybę Jūs informuoti apie padėtį Kipre ir pastarojo meto pasikeitimus. Kaip žinia, Turkijos invazija į Kiprą 1974 metais e, sukėlė labai daug e, problemų. Daug žmonių žuvo, daug buvo sužeista, daug žmonių buvo išvaryti iš namų. Be to susidarė konfliktas tarp e, skirtingų graikų bendruomenių. E, 1508 e, turkiškosios dalies Kipra, Kipro gyventojai ir panašus skaičius graikiškosios dalies Kipro gyventojų dingo. Ir tada buvo sukurtas susitarimas su tarp e, e, Turkijos ir Graikijos Kipro dalių administracijų, kad padėtis būtų išnagrinėta. Kipro graikų ir Kipro turkų bendruomenių atstovai e, buvo išrinkti gyventojų ir jie tame komitete dirba, o trečiąją narių grupę renka Tarptautinis Raudonasis kryžius ir jį paskiria e, Jungtinių tautų generalinis sekretorius. Šiandien e, Graikijos tukrus, turkus atstovauja e, ponas Teofilų, e, ponas Kučiuk atstovauja e, Kipro turkus ir e, taip pat turime jungtinių tautų atstovą. E, darbe yra taikomas DNR metodas. 256 žmonės yra rasti, 341 e, graikiko tautybės dingęs žmogus atrastas, yra organizuojami uh, E, organizuojamas ekshumacijos, e, darbą atlieka teismų tyrėjai, genetikai, e, teismų identifikavimo specialistai. Deja, laiko jau yra labai nedaug, todėl Kipro Respublika paskelbė viešą pareiškimą, kreipimasi, jeigu kas nors turi informacijos apie dingusius asmenys, jie turi ją pateikti. Mūsų komitetas akcentuoja poreikį rinkti informaciją kuo greičiau, nes e, laikas senka. Ir dabar praėjus 40 metų labai svarbu suprasti, kad nebėra e, svarbių liudininkų. Ir e, galbūt reikėtų bent jau išsiaiškinti tas vietas, kur yra paslėpti jų kūnai, nes dabar e, tos vietos kartais yra sukompromituotos. Kartais per ekshumaciją mes negalime rasti lavūnų. Nuo 2006 metų iki šiandien iš 500 e, atliktų ekshumacijų tik 200 e, suteikė aiškių E, įrodymų apie dingusius žmonės, nesugebėjome rasti dingusius žmonės. Yra paskaičiuota, kad dar 300 vietovių Kipre yra, kuriuose būtų galima rasti dingusios menų kūnų, bet 30 jų yra Turkijos kariuomenės sukarintose zonose. Masinių e, kapavečių zonos Turkijos Respublikos yra paskelbtos uždraustomis, e, ribotomis zonomis ir mes ten negalime patekti. Todėl mes kreipiamės Europos parlamentą, kad jis padarytų spaudimą Turkijai, kad mes galėtume patekti į tas sukarintas zonas ir vykdyti ekshumacijas. Be to mes kreipiamės į Europos parlamentą, kad jis padarytų Turkijos vyriausybei spaudimą, dėl informacijos iš karinių archyvų, kuri yra iki šiol mums neatskleista. Tai patvirtina kad ta informacija egzistuoja, patvirtina tai, kad esame matę video medžiagos, vaizdinės medžiagos, uh, E, demonstruojančios, kad kariai neša lavonus konfliktinėse zonose ir juos kažkur slepia. Taip pat e, mes akivaizdžiai matome, kad e, kariniai, karininkai vykdė tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, būdavo ekshumuojami E, kūnai ir metami į jūrą. Jeigu Turkija e, pateiks mums informacijos, tai galėsime darbą gana greitai baigti. Mūsų komitetas nenagrinėja mirties priežasčių ir nepriima sprendimų dėl e, atsakingųjų už tų asmenų mirtį. Mūsų pozicija yra labiau humanitarinė. Mes e, manome, kad reikia sutelkti dėmesį į žmonių identifikavimą. Mums e, svarbu nevykdyti tokių eksumacijų, kurios neduoda jokių rezultatų. Dingusių asmenų artimieji reikalauja teisingumo ir nori sužinoti, kur yra dingę giminaičiai. Tarptautinė bendruomenė šį reikalavimą remia. Kadangi identifikavimo darbai pasistumėjo į priekį, dabar mes turime išspręsti mirties liudijimo klausimus. Neretai e, tokių mirties liudijimų negalime išduoti, nes e, e žmogaus mirtis yra skelbiama kaip nežinoma, negirdėta. E, E, vieną tokį pavyzdį galėčiau pateikti. Nikos Iglesijos buvo identifikuotas, jo mirties liudijime buvo pasakyta, kad jo mirtis yra neužfiksuota. Nežinoma, kodėl jis mirė. Ir toliau e, yra parašyta, kad jo kūne, jo galvoje buvo trys šautinės žaizdos. Taip pat buvo viena šautinė žaizda jo šlaunyje, e, šautinių žaizdų rasta ir jo brolio, ir tėvo kūnose Taigi išduotas mirties sertifikatas su aiškiu šautinių žaizdų sąrašu, bet vis dar sakoma, kad mirties priežastis nežinoma. Aš manau, kad su tokiais faktais negalime taiksytis. Todėl aš manau, mes turime jaustis įsipareigoti morališkai prieš Kipro ar Turkų bendruomenių narius, kurių giminės yra dingę. Uh, ir išduoti mirties liudijimus. Ypač, kai e, lavonas yra identifikuojamas atlikus DNR tyrimus. Turime įvardinti, ar e, žmogus yra miręs per 74 ar per 63 metų konfliktą, taip pat nurodyti turime, kurioje vietoje žmogus žuvo. Tuos mirties liudijimus turėtų išduoti dingusių asmenų komitetas, nes dingusių asmenų komiteto tikslas yra e, įgyvendinti, identifikuoti e, žuvusiuosius. Dėl mūsų biudžeto 1,6 e, milijono eurų turime iš Europos komisijos, kurie mūsų komitetą remia, tai yra 2014 metų biudžetas, be to, kaip pro vyriausybė ieško donorų. Ir šiuo metu mums e, trūksta 500 tūkstančių veiklai tęsti. 2012 metais e, iškilo nemažų finansinių sunkumų. Mūsų komitetas palaiko labai gerus ryšius su tarptautiniu dingusiu asmenų komitetu ir todėl darbą galime vykdyti aktyviau. Norėčiau pasakyti, kad nuo 2006 iki 2013 metų Europos Sąjunga suteikė 12,7 milijonų eurų e, dingus asmenų fondui, 3,18 milijonų atėjo iš Kipro vyriausybės biudžeto, 637 tūkstančius Turkija ir kitos valstybės, tokios kaip Junktinė karalystė, Vokietija, e, suteikė E, šiek tiek paramos, mes esame dėkingi toms valstybėms už paramą, tačiau dabar svarbu rasti daugiau e, finansinės paramos identifikavimo programoms vykdyti, nes dabar jau turime galimybių aktyviau tas programas įgyvendinti. Todėl kreipiamės į Europos parlamentą, kad jis paremtų mūsų komiteto veiklą. Kreipiamės į jūs pagalbos ir tuo klausimu, kad Turkija apsijimtų atsakomybę e, už dingusių asmenų identifikavimą. Dingusių asmenų šeimos, giminės turi teisę išsiaiškinti, kokomis sąlygomis žuvo jų giminaičiai, kur jie žuvo. Bet kokiu atveju galiu pasakyti, kad mažoje saloje tokioje kaip Kipras, kurios gyventojų skaičius nesiekia net milijono, e, Tik tiesa gali išspręsti, užglasyti visus skaudulius, nelaikas. Todėl e, turime suprasti, kad dingusių asmenų problema yra humanitarnis klausimas. Labai svarbu, kad abi bendruomenė susitaikytų ir dinktų tarp jų konfrontacija. Mes turime suvienyti Kiprą ir išlaisvinti jį nuo kariuomenių. Ačiū uždėmesi, ačiū, kad suteikėt galimybę kreiptis į jūsų komitetą. Esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Thank you, Mrs. Kokuma Kautra. I think it's a very serious issue. Dėkoju, poniai Kaukuma Kutra. Problema yra labai rimta. Ačiū, kad e, pati atvykote į mūsų komitetą ir pasisakėte. Dabar noriu suteikti žodį visiems, kurie nori pasakyti. Panas e, Trentisilydės pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti dingusių asmenų komiteto pirmininkiai už jos pasisakymą. Pats norėčiau keletą problemų, tris ar keturias paminėti. Aš dalyvavau Europos parlamento delegacijos apsilankime Kiprė pereitų metų gruodžio mėnesį. Ir keletą dalykų norėčiau pamdėti. Iš tikrųjų, pribendo laikas jau e, Europos parlamentui pareikalauti, kad galima būtų e, patekti į e, karinės zonas, e, pareikalauti iš Turkijos vyriausybės, kad jį įleistų dingusių asmenų komiteto atstovus apsilankyti tose vietovėse ir jas tinkamai ištirti. Nes yra ženklų, kad tose vietovėse yra palaidotų asmenų. Lygiai taip pat svarbu e, gauti prieigą prie karinių archyvų. Praėjo 40 metų nuo invazijos, tad ankstesni argumentai, kurie buvo pateikiami, dabar jau nebegalioja. Europos parlamentas iš tikrųjų turėtų paspausti Turkijos valdžią, kad tokią prieigą prie archyvų jį suteiktų. Trečias dalykas. Kita svarbi problema yra mirties pažymėjimų klausimas Iš tikrųjų, nepriimtina, kad jeigu yra, tarkime, kaukolė, kurioje aiški e, šaunamoji, šaunamasis. Σπαθήσουμε και με E, šaunamoji žaizda e, ir vis tik tai e, mirties pažymoje, mirties liudyjime rašoma, kad mirties priežastis nežinoma. Dar viena problema, žinoma, yra finansavimo, biudžeto klausimai. Reikia užtikrinti, kad ir toliau iš ES biudžeto galima būtų tą veiklą remti. Na ir Pagaliau, grįžtant prie mūsų komiteto veiklos, e, pereitais metais e, mes parengėme pranešimą šiuo klausimu ir šeštame punkte mes kalbėjome apie kasmetinių ataskaitų parengimą. Bet kaip komitetas mes tokios metinės ataskaitos E, neparengėme, ponė Klamti, kuri rengė tą pranešimą, e, dabar nebedirba e, parlamente, ją pakeitė kitas kolega, bet ir jo dabar nėra ir dabar mes jau likome be pranešėjo. Tad aš raginčiau per kitą koordinatorių posėdį apsispręsti, ar nereikėtų mums turėti uh, pranešėją, kuris dirbtų dingusių, dingusiųjų asmenų e, e, problemos e, srityje. Papadopoulos. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Kipro vyriausybė dingusių be žinios žmonių klausimas vertina kaip grinai humanitarinį. Jau nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu diskutuojama apie tai keletą metų. Europos taryba ir jungtinės tautos yra priemusios rezoliucijas ir tą yra padariusi ir Europos Sąjunga. Ir labai gaila, kad esame e, priversti praėjus daugiau kaip 39 metams dar vis dar apie tai diskutuoti. E, E, e, visus tuos daugybę metų šio klausimo sprendimas turėjo būti mūsų prioritetas. E, tai tos šeimos, žmonių dingusių bežinios šeimos turi visišką teisę išsiaiškinti tiesą. Europos parlamento nariai, draugė su kitais kolegomis, Nikosijoje nuolat bendravo šio, šio klausimu ir mes matėme, jog įrodymai yra akivaizdus, tai, ką mums kalbėjo tenykščiai pareigūnai ir teismo ekspertai, buvo akivaizdu, e, daž, labai dažnai dingusių be žinios asmenų e, eksumacija parodydavo, jog jie yra mirę smurtinė mirtimi, tačiau e, nuolat mums būdavo aiškinama, jog vieno ar kitos mens mirties priežasčių neįmanoma išsiaiškinti. Tai yra tikrai apmaudu. Mes turime išsiaiškinti tos dalykus, turime su, e, e, išsiaiškinti visą informaciją, kurią ga, galėtų gauti e, nukentėjusios menų šeimos. Jeigu yra akivaizdžių įrodymų, jog žuvusiojo ar dingusio bežinios asmens kūne yra šautinės žaistos, negalima toleruoti to, kad mirties liudyjime yra nurodoma, jog e, jis, jo mirties priežastis yra nežinoma. Ir jei E, mes žinome, kad e, su turkų karinėmis pajėgomis dažnai kovodavo ir vaikai, paaugliai iki 18 metų. Taigi tai yra labai jautri tema ir mums reikia daryti spaudimą Kiprui ir aiškintis, kaip būtų galima pakeisti e, neteisingą informaciją įrašytą mirties liudijimuose. Jūs žinote, kad kasmet mūsų komitetas e, nuolat svarsto e, humanitarinių teisių, žmogaus teisių klausimus. Ir e, kiekviename pranešime susijusiame su Turkija reikėtų daryti atitinkamą spaudimą ir teikti atitinkamus pakeitimus kad Turkija sudarytų sąlygas patekti į sukarintas zonas, kadangi Kipre yra e, duomenų apie Kipro, e, kipriečių žmonių, e, e kipriečių mirties e, e, atvejus ir tokius, tokį, tokį prieigos prie tų sukarintų zonų e, užtikrinimą reikia, e, jo reikia reikalauti ir be abejo tas, ta prieiga turėtų būti visiškai neribojama. Ir, mm, Europos tarybai priimta, priimant sprendi, e, rezoliuciją dėl Turkijos buvo įrašytas reikalavimas sudaryti sąlygas patekti į sukarintas zonas, tačiau Turkija tam nepasiduoda. Ir jau daugiau kaip e, e, gali būti taip, kad ir ateityje teks apie tai diskutuoti, bus praėję daugiau kaip 50 metų, o situacija nesikeis. O kalbant apie finansavimą, man visiškai neaišku, kodėl Turkija, kai, e, šalis e, siekianti stoti į Europos Sąjungą, turinti kandidatę statusą, e, į savo kišenę įsideda milijonus eurų iš Europos biudžeto, Europos Sąjungos biudžeto, savo ruoštų elgdamasi netinkamai. Tai yra absoliučiai nesuprantama. kyla klausimas, ar Europos Sąjunga net, negalėtų ir neturėtų skirti tam tikrą lėšų dalį asmenims, kurie, kurie turi būti, kurių tapatybė turi būti e, identifikuota, nustatyta, kalbant apie jų e, galimą dalyvavimą 74 konflikte. Ponas Kleis, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau šimtų procentų pritarti tam, apie ką ką tik kalbėjo Kipro kolegos. Baisu yra tai, kad 2013 metais šiame komitete diskutuojame Kipre dingusių žmonių problemas. Tad turime jas diskutuoti. Mes vis dar kovojame su Turkijos pasipriešinimu, išsiaiškinti, kas tiems žmonėms atsitiko, kokiamis aplinkybėms jie dingo. Nepamirškime, kad e, kaip tik dabar vyksta dėrybos su Turkija dėl e, Turkijos įstojimo Europos Sąjungą. Ir tai vyksta jau nuo 2005 metų. Dėja, per visą tą laiką šiuo klausimu jokios pažangos nepadaryta. Ta pati galėtume pasakyti ir apie visą eilę kitų labai aktualių klausimų. Pavyzdžiui, Turkijos e, atsisakymas įsileisti laivus ir lėktuvus iš Kipro į Turkijos uostus ir oro uostus. Šis dosie yra visiškai užblokuotas, taip pat tarsi užstrigęs. Todėl e, mane stebina, kokios silpnos pozicijos, kokia silpna Europos komisijos dėrybų delegacija. Jokio spaudimo ji nedaro. Europos komisija atsisako e, pademonstruoti savo griežtumą. Ir e, dėl to turbūt niekas ir nesistebi tuo, kad jokios pažangos nepadaryta. Skandalinga tokia padėtis, gėda, kad taip yra. Gėda, kad 2013 metais šiandien mes vis dar turime maldauti Turkijos valdžios, kad jis su, bendradarb, su mumis bendradarbiautų ir pateiktų informacijos. Aš manau, kad jau vien dėl to mes galėtume nutraukti Turkijos dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Ačiū ponė Kleis. Aš kreipiuosi vėl į ponę Kukumą Kutrą. Gal norėtumėt pridurti, ką nors prie to, ką girdėjote? Να ευχαριστήσω όσους πήραν τον λόγο. Σίγουρα τους... Ačiū, panė pirmininkė, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems e, ir, e, žinoma, parlamento nariams iš Kipro už jų pastabas. E. Taip, mes e, turime galvoti, kaip e, veikti toliau, siekiant tikro teisingumo. Aukoms sutinku su ponu Kleis dėl požiūrio į Turkija, e, kuri nepripažįsta savo atsakomybės, tuo tarpu, kai visas tarptautinės organizacijos tokia jos atsakomybė yra pripažinusios. Taigi galvoju, kad Europos parlamentas ir kitos ES institucijos e, turėtų savo vaidmenį keisti, lyginant su ankstesniuoju. E, reikia daryti spaudimą Turkijai, e, atsižvelgiant į jos galimą stojimo procedūrą. Aš e, manau, kad Prisimenant, kaip Turkija reagavo į Kipro pirmininkamą Europos Sąjungoje, mes e, e, turime e, pasakyti, kad ji pademonstravo ne tik tai nepagarbą Kiprui, bet ir visoms kitoms valstybėms narėms. Taigi, mums reikia jūsų paramos, mums uh, jūsų paramoms, aukų, e, šeimų nariams. E, tuo tarpu Turkija atsisako teikti informaciją, nesuteikia prieigos prie informacijos. E, tik tai pereitą savaitę, kai vyko vadinamosios Šiaurės Kipro Respublikos metinių ceremonija vienintelis dalykas, ką jie padarė, tai e, transliavo specialiai parengtą video filmą. Mes Nuolat gauname naujos informacijos, e, e, konkrečiai apie Putlių Atalį, kuris 96 metais buvo nužudytas, e, kad negalėtų informuoti visuomenę apie masinės palaidojimo vietas, masinės kapavietės. vietės Ir dėja, ne visada mes kalbame apie kariškių žūtis, taip pat ir apie civilių žmonių nužudimus. Yra pranešimo apie tai, kad buvo įvykdyta mirties bausmė ir vaikams, ir taip pat labai seniems žmonėms. Noriu padėkoti už mums suteiktą paramą praeitįje ir pabrėžti, kad jos reikia ir ateityje, taip pat ir finansiškai, iš ES pusės ir iš valstybių narių pusės. Na ir žinoma, e, kai kalbame apie prieigą prie informacijos ir prie karinių vietovių. Na ir žinoma, sprendžiant kitas klausimas, pavyzdžiui, dėl mirties liudijimų. Ačiū, ponė Kokumot Kutra. Be abejo, jūs visuomet e, galite tikėtis mūsų e, paramos, mūsų koordinatoriai taip pat e, galvos apie galimus pasiūlymus. Labai dėkojame už jūsų dalyvavimą čia. Mūsų rytinis posėdis baigėsi, pratesime darbą 15 valandą, kuomet pas mus atvyks komisijos atstovas ir e, pristatys tris labai svarbius dokumentus, kurie turės būti e, e, patvirtinti komisijos kolegijos. Taigi trečią valandą po pietų mes pratesime darbą.